Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me start immediately. Mėly kolegos, ponios ir ponai, noriu iš karto pradėti, pratesti mūsų posėdį, nes mes vėluojame jau 12 minučių. Noriu atsiprašyti jūsų. it, it will be not a toast at, at all, but few remarks at the beginning. Tai nebus tostas, bet keletas komentarų, kuriuos norėčiau e, išsakyti. Prašyčiau visų pabaigti telefoninius pokalbius. Noriu atsiprašyti dėl to, kad vėluojame bet mums reikėjo priimti svarbius sprendimus koordinatorių posėdyje, patvirtinti e, naują tvarkaraštį dėl švarios energijos paketo. Ir dėl to susivėlinome. Balsavimui pasirengti dar reikės dviejų, trijų savaičių. Uh, nusprendėme viską užbaigti 2017, bet ne lapkričio mėnesį, o gruodžio. Tačiau apsispręsti nebuvo lengva. Kaip nuo vieno teisės, teisėkuros pasiūlymo pereiti prie kito, nes vienas gali daryti įtaką kitam. Taigi gruodžio ir lapkričio mėnesiais bus e, balsavimai dėl daugelio teisėkuros pasiūlymų įtre komitete. Mūsų laukia e, daug darbo. Dabar perinu prie šiandienos balsavimo. Visų pirma, patikrinsime, kaip veikia balsavimo sistema, nes kitaip nieko negalėsime nuveikti. Taigi, bandomasis balsavimas. Prašau balsuoti. Thank you.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 Baigėme balsuoti. Atrodo, kad esate pasirengę nesilankyti Europos parlamente penkias savaitės. Puiku. Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai. Pradedame balsavimą. E, 177 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. Prašau balsuoti. Tikriname. Balsuoti baigiame. Atmestas. Vien 171 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 170, 131 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 18 už, prieš, susilaikė pritarta. 184 už, prieš, patikrinkime, kaip balsavome. Balsuoti baigėme. Vienu EPP frakcijos nariu balsuoja per daug. Baigiame balsuoti. Pritarta. 157 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 39 už, prieš, susilaikė pritarta. 40 už, prieš, susilaikė pritarta. 41 už, prieš, susilaikė pritarta. 61 už, prieš, susilaikė pritarta. 63 už, prieš susilaikė pritarta. 65 už, prieš susilaikė pritarta. 175 už, prieš susilaikė atmestas. 69 už, prieš susilaikė pritarta. 176 už, prieš susilaikė pritarta. atmestas. 70 už, prieš susilaikė pritarta. 172 už prieš susilaikę atmestas. 140 už prieš susilaikę pritarta. 159 už prieš susilaikę pritarta. 92 už prieš susilaikę pritarta. 93 už prieš susilaikę pritarta. 94 už prieš susilaikę pritarta. 95 už prieš susilaikę pritarta. 97 už, prieš susilaikė pritarta. 151 už, prieš susilaikė pritarta. 111 už, prieš susilaikė pritarta. 112 už, prieš susilaikė pritarta. 113 už, prieš susilaikė pritarta. 185 už, prieš susilaikė pritarta. 158 už, prieš, susilaikė pritarta. 178 už, prieš, susilaikė atmestas. 152 už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas dvidešimt trečias už, prieš susilaikė atmestas, 127 už, prieš susilaikė pritarta, 124 už, prieš susilaikė atmestas, 128 už, prieš susilaikė pritarta. Dabar dėl bloko pakeitimų pirmojo kas už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis pakeitimų blokas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktasis puslapis. 160 už, prieš susilaikė, pritarta. 167 už, prieš susilaikė, atmestas. 169 už, prieš susilaikė, atmestas. 198 už, prieš susilaikė, atmestas. 179 už prieš susilaikė atmestas. 180 už, prieš susilaikė pritarta. 196 už, prieš susilaikė atmestas. 166 už, prieš susilaikė atmestas. 189 už, prieš susilaikė atmestas. 191 už, prieš susilaikė atmestas. 190 už, prieš susilaikė atmestas. 202 už, prieš susilaikė atmestas. 206 už, prieš susilaikė pritarta. 186 už, prieš susilaikė pritarta. 187 už, prieš susilaikė pritarta. 188 už, prieš susilaikė pritarta. 192 už, prieš susilaikė atmestas. 193 už, prieš susilaikė pritarta. 124 už, prieš susilaikė pritarta. 127 už, prieš susilaikė atmestas. 129 už, prieš susilaikė atmestas. 201 už, 201 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 203 už, prieš susilaikė atmestas susilaikė Patikrinkime, kaip balsavome. 203. Vienu EPP frakcijos nariu balsuoja per daug. Baigiame balsuoti. Pritarta. 205 už, prieš. Dar kartą bandykime. 205 kolegos už, prieš, susilaikė, pritarta. 200 už, prieš, susilaikė, atmestas. 168 už, prieš, susilaikė, atmestas. 181 už, prieš, susilaikė, pritarta. 182 už, prieš, susilaikė, atmestas. 183 už, prieš, susilaikė, atmestas. 125 už, prieš susilaikė atmestas. 163 už. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, ponas Turmas, prašau. Yra du eksperimentiniai projektai. Kai perskaitai aprašus, jie atrodo labai panašus. Mes palaikome jūsiški Bet jūs kalbate ne dėl posėdžio vedimo tvarkos, jau šį klausimą svarstėme. Įvyko diskusija. Atgailestauju. Šimtas šešdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas šešdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. 170 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 161 už, prieš susilaikė pritarta. 162 už, prieš susilaikė pritarta. 207 už, prieš susilaikė pritarta. 204 už, prieš susilaikė pritarta. Balsavimas baigtas, nes balsavimą tik dėl biudžeto eilučių ir nieko kito. Rezoliucijos neteikėme, kitų sprendimų nepriimame. Balsavimą dėl visų biudžeto eilučių ir rezu balsavimo rezultatus nusiųsime biudžeto komitetui. Viskas. Dabar periname prie daug sudėtingesnio klausimo ir norėčiau atsiprašyti jūsų nes prašysiu tikrinti rezultatus. Politinės, tai yra tik, tikrinti balsavimo rezultatus. Frakcijos yra pasidalinusios ir man nepakanka vien stebėti, kaip balsuoja koordinatoriai iš tuo klausimu, nes jūs savo frakcijose esate susiskaldę tuo klausimu. Tai reiškia, kad e, reikės daugelį balsavimų tikrinti elektroniškai. pirmininkė, aš noriu tik pasitikrinti ir pasakyti, kad jūs atkreipėte dėmesį į tai, kad 234 mano pakeitimas yra atsiimtas. Gerai, mes į tai atsižvelgsime. Ačiū. Pradėkime. 129 už prieš susilaikė atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė. Reikia tikri. Pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl pirmojo kompromiso. Baigiame balsuoti. Pritartas. Kompromisas numeris 0 už. Prieš. Susilaikė. Tikriname ir dėl šio. Nulinis kompromisas. Baigiame balsuoti. Per daug kolegų balsavo. EPP frakcijos narių. Baigiame balsuoti. Atmestas. Nulinis kompromisas atmestas. 130 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 131 už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau balsuojame dėl kompromisų bloko. Pirmas kompromisas, antras kompromisas, 2A kompromisas, trečias kompromisas ir 3A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesti. Vienas A kompromisas. Ar norite patikrinti, kaip balsavome? Ne, niekas nenorėjo patikrinti. Tikriname, kaip balsavome dėl penkių kompromisinių pasiūlymų. Prašau balsuoti. I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesti. Pirmas A kompromisas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime ir kaip balsavome dėl šio. Baigiame balsuoti. Pritarta. Šiam kompromisui pritarta. Dabar atsiverčiaskite šeštąjį puslapį ir ten yra 140 pakeitimas. Šeštajame puslapį. 140. Kas už, kas prieš. Šimtas keturiasdešimtas kartuoja pirmininkas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 152 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 153. Tikriname, kaip balsavome dėl 152. Baigiame balsuoti. Vienu EPP frakcijos nariu balsuoja per daug. Baigiame balsuoti. Atmestas. 153. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 154. Už? Prieš? Susilaikė. Tikriname, kai balsavome. 154. Baigiame balsuoti. Atmestas. 151 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 155 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš. Atrodo patvirtinta, bet reikia patikrinti. Baigėme balsuoti dėl ketvirtojo kompromiso. Pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 164 už, prieš susilaikę atmestas. 165 už, prieš susilaikė atmestas. 166, 173 labiejų kartų kas už, kas prieš susilaikę atmesti. 167 už, prieš susilaikę atmestas. 168 už, prieš susilaikė atmestas. 169 už, prieš. Tikrinkime, kai balsavome dėl 169. -ojo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 170 už, prieš, susilaikė, atmestas. 171 už, prieš, susilaikė, atmestas. 172 už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. 177 už, prieš, susilaikė, atmestas. 178 už, prieš, susilaikė, atmestas. 179 už, prieš, susilaikė, atmestas. 180 už, prieš, susilaikė, atmestas. Patikrinkime, kaip balsavome dėl 180. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 181. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Septintasis kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 184 už. Prieš susilaikė atmestas. 185 už. Prieš susilaikė atmestas. 186 už prieš susilaikė atmes, pritartas, 187 už, prieš susilaikė pritarta, 8 kompromisas už, prieš susilaikė atmestas. Gerai tikriname, kai balsavome, prašau. Aštuntasis kompromisas. Baigėme balsuoti. Atmestas. Keturi, dėl keturių pakeitimų kartų 188, 192, 23, 190. Už prieš susilaikę atmesti. 192 už prieš susilaikė pritarta. Dabar 193. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmestas. 194 ir 95 dėl abiejų kartų. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarti. 196 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 197 už, prieš, susilaikė, pritarta. 128 už, prieš, susilaikė, pritarta atmestas, 199 už, prieš, susilaikė, atmestas, 200 už, prieš, atmestas beros, bet patikrinkime, kaip iš tikrųjų. Dušimtasis atmestas. 201 už, prieš susilaikė pritarta. 202 už, prieš susilaikė pritarta. 203 už, prieš susilaikė atmestas. Devintasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. Dešimtasis kompromisas. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, atmestas. Taip, vienuoliktasis kompromisas, vienuoliktasis kompromisas, tikriname, dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 216. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 12. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 209. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. 209 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tryliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 207. 217. Pasitaisiu pirmininkas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 223. už, prieš, susilaikė, atmesta. 224. už, prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai trisdešimt trečiasis ir du šimtai trisdešimt ketvirtasis ponios Berėš pakeitimai buvo atsiimti. Taigi toliau, du šimtai keturiasdešimt aštuntasis už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 248 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 15 kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 243 už, prieš, susilaikę, atmesta. 244 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 245 už, prieš, susilaikę, atmesta. 246 už, prieš susilaikė, atmesta. 247 už, prieš susilaikė, atmesta. 249 už, prieš susilaikė, atmesta. 250 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 251 už, prieš susilaikė, atmesta. 252 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 253 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 254 už, prieš. Pasitikrinkime. 254 pakeitimas. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 255 už, prieš, susilaikė, atmesta. 256 už, prieš, susilaikė, atmesta. 257 už, prieš, susilaikė, atmesta. 258 ir 259, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 12, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Tryliktasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Keturioliktasis. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Penkioliktasis. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Penkioliktasis. Tikriname dabar. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, šešioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Septynioliktasis kompromisas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Toliau, 17 A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Atsiprašau? Norite, kad pasitikrintume? Dėl abiejų. Taip, iš tikrųjų, gali būti tė, protinga tai padaryti. Taigi, dabar 17 kompromisas. Balsuosime elektroniniu būdu. Taigi mes šiek tiek grįžtam atgal. 17 kompromisas. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 17 A kompromisas. Dabar galime balsuoti, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Gerai. Toliau, 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Ta pačia balsų dauguma. Toliau. 18 A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Trečiasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 26 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Toliau. 19 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 19 A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ta pačių balsų persvara. 20 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 21 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę Atmesta toliau 20 A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 A patvirtintas, 22 kompromisas atmestas, 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 23 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 47 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 26 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 27 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 28 kompromisas už? prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 29 kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. 55 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 56 už, prieš susilaikę patvirtinta. 57 už, prieš susilaikę atmesta. 58 už, prieš susilaikę patvirtinta. 59 už, prieš. Pasitikrinkime. 59 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 60. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 61. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 30. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 62-63 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 65-66 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 67, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 32 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 68, 69 ir 70 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 33. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 74. 75. pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 76. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Toliau 34 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 79 ir 80 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 7, 82 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Bus geriau. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 82 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 83 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 84 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 85 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devyniasdešimt pirmasis. Dabar perškom iki prie 91. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 35 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 36 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuosim dėl keturių pakeitimų. 102, 105, 104, 105. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 106. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 37. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 38 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 123 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 124 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 126 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 127 už, prieš, susilaikė, Gerai, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 127 pakeitimo. Dabar pasamas baigtas. Patvirtinta. 128 už. Prieš. Susilaikę. Gerai, pasitikrinkime, nes neaiškiai kėlėte rankas. 128 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. O dabar galutinės balsavimas, vardinės balsavimas. Prašau balsuoti. Okay. Uh, one, two, okay, okay, sorry. sorry. Um, I close the vote. Dabar balsavimas baigtas. 39 balsavo už, 18 prieš, 6 susilaikė. Na kągi, sveikiname pranešėją, nes iš tikrųjų dirbti nebuvo lengva. Kolegos, dėkoju Jums už Jūsų kantrybę. Yes, very complicated, you see, very complicated. And so my group, sometimes the majority uh, compromise with the PPA, but in other case compromise with the other. Yeah. Oh, lie! <laughs> Teresa Griffin was very... and split inside the group even, yeah?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 Uh, let, let me use this possibility. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą, kol jūs visi ruošiatės uh, kitam darbo tvarkės punktui. Ir aš norėčiau iš visos širdies padėkoti mūsų vertėjams. Aš tikiuosi, kad jūs mane girdite. Na, tiesą sakant, aš turėčiau sakyti tą savo gimtają kalbą. Aš norėčiau padėkoti visiems vertėjams ir vertėjoms. Už tai, kad jūs vakar sutikote dirbti ilgiau nei buvo numatyta, vakar iš tikrųjų vyko labai svarbi mums diskusija ir būtent jūsų darbo dėka mes galėjome tęsti darbą. Ir po to, kai jūs jau baigėte darbą, mums tikrai buvo nelengva susitarti dėl bendros kalbos. Taigi, Dėkoju Jums už tai, kad vakar dirbote ilgiau, 15 minučių, ne itin dažnai. Taip būna, bet vakar iš tikrųjų buvo labai svarbi diskusija ir aš žinau, kad tos pačios vertėjų komandos dirba ir šiandien, todėl aš norėčiau visiems Jums padėkoti. Na kągi, dabar perėmėme prie kito mūsų darbo tvarkės punkto po balsavimo. Mes turėtume kalbėti apie rizikos parengti elektros energijos sektorija. Mūsų pranešėjas yra Flavio Zanonato. Jis yra mūsų pranešėjas rizikos parengties e, dokumentų paketas e, yra e, neatskiriama švarios energijos dokumentų rinkinio dalis. Taip pat jis yra susijęs su elektros rinkos direktyva ir e, reglamentu dėl ACER. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad mes dėl šio dokumento balsuosime. Ne lapkričio mėnesį, kai buvo numatyta. Toks buvo primtas sprendimas šiandien. Balsavimas vyks vėliau, nei buvo numatyta ir pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 13 dienos. Ne iki rugsėjo pradžios, bet iki rugsėjo 13 dienos. Europos komisijos pasiūlymų siekiama užtikrinti, kad visos valstybės narės sukurtų deramas priemonės tam, kad galėtų pasiruošti bet kokiai galimai elektros energijos sistemos kriziai. Taigi kalbėsime apie uh, rizikos parengti. Ponas Zanonato, prašau, poniai, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šiuo metu rizikos parinkties klausimai elektros energijos sistemoje priklauso valstybėms narėms. Taip yra pagal sutarties 194 straipsnį. Yra Europos e, energijos, energetikos sistemoje nėra priemonių, kurios leistų mums tinkamai pasiruošti galimoms krizėms. Taip pat nėra numatyta priemonių e, reagu, bendrų priemonių į šias krizės reaguoti bei jas valdyti. Mes e, turime geriau įvertinti turimą uh, infrastruktūrą ir galima riziką. Šiuo metu valstybės narės pačios priima sprendimus dėl galimų krizių ir dėl to, kaip reikėtų jas reaguoti. Tačiau mes matome, kad mūsų elektros rinkos putru, tampa vis labiau integruotos ir dabartinė sistema gali būti nepakankama. Mes prisiminame, kad kai praeitą sausį į, pietryčių Europoje vyko elektros krizė, pamatėme, kad e, parinktis e, krizinėms situacijoms yra nepakankama. Ir Šis dokumentas yra skirtas tam, kad valstybės narės bendrai galėtų pasiruošti galimoms krizėms ir žinotų, kaip jas valdyti. Jei pažiūrėtumėt į šį dokumentą, pamatytumėt, kad iš tikrųjų mes galėtume, mano galva, jam pritarti. Jame pasiūlomos yra konkrečios priemonės, kalbama taip pat ir apie tai, kaip galima būtų užkirsti žalą ekonomikai. Ir kalbama taip pat apie pagrindinės būtiniausias paslaugas, ir kaip jas galima būtų teikti net ir iškilus kriziai. Aš norėčiau pristatyti Jums savo pasiūlymą. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad mums reikia solidarumo ir skaidrumo. Reikia siekti, kad būtų teikiama derama informacija apie visas galimas krizės. Tokia inform, to, informacija turi būti prieinama visiems valstybės narės taip pat turėtų susitarti dėl bendros regioninės metodologijos. Ir mes turėtume paraginti valstybės narės, nepamiršti, kad jos be abejo galės atlikti individualią analizę tam, kad galėtų suvokti, kaip geriausia būtų reaguoti į galimą krizę. Tačiau vis tiek reikia turėti bendrus metodologinius kriterijus tam, kad galima būtų užtikrinti deramą bendradarbiavimą. Bendradarbiavimą ne tik politiniu, bet ir techniniu lygmeniu. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Labai svarbu, kad skirstamų sistemų operatoriai galėtų tinkamai bendradarbia, bendradarbiauti. Ir Toliau, kalbėdamas apie bendradarbiavimą, aš taip pat noriu pasakyti labai svarbu yra paminėti ir komisijos siūlomą tarpusavio pagalbos principą. Mes norime, kad išlygos būtų apribotos ir būtent tam yra skirtas 19 pakeitimas. Tai yra nepaprastai svarbu. Mes suprantame, kad mūsų sistemos darosi vis labiau integruotos ir todėl mes manome, kad uh, Reikia be abejo sužvelgti į tai, kaip keisės rinka artimiausių metų. Akivaizdu, kad da, rinkoms integru, integruojant rinkas ne, viena šalis negalės būti izoliuota. Valstybinio šalių bendradarbiavimas ir dalymasis informacija turėtų vykti pagal aiškę sistemą. Ir tas bendradarbiavimas turėtų apimti visas grandis. Bendradarbiavimo modelį reikia gerai apibrėžti. Tai yra būtina tam, kad galėjama būtų pritaikyti tarpusavio pagalbos principą. Antras dalykas - konfidencialumas rinkoje. Elektros, rink, elektros energijos sistemos krizė negali būti naudojama kaip uh, pateisinimas. Uh, tam, kad būtų taikomas ne rinkos priemonės, nors esant tam tikroms aplinkybėms, be abejo, ne, su rinkos veikimu nesusijusios priemonės gali būti pritaikytos ir tam yra skirtas 20 e, pakeitimas. Toliau, e, jautrių duomenų e, tvarkymas. Tai taip pat yra svarbu, nežinome, kad kartais piktava, piktavaliai užpolikai ar teroristai gali norėti pasinaudoti tą informaciją. Toliau, uh, valdymas. Čia noriu atkreipti jūsų dėmesį į 12 straipsnį. Čia kalbame apie tai, kad kartais kompetitingos institucijos gali nesutarti ir komisija gali, būti, gali suvaidinti tarpininko vaidmenį. Aš nemanau, kad tokios nuostatos yra pakankamai aiškios arba pakankamos, ypač kai kalbama apie sprendimų prieimimą. Mes norime, kad viskas būtų aišku ir todėl buvo ir pateiktas 17 pakeitimas, kuriame kalbama apie bendradarbiavimo mechanizmą. Bet to tai atitinka ir dujų tiekimo saugumo reglamento nuostatas. Mes manome, kad mes turime parengti struktūrą, kuri padėtų pasiekti regi sus regioninį susitarimą. Bet suprantame, kad galiausiai valstybės narė, atitinkamas valstybės narės kompetitingos institucijos priims galutinį sprendimą. Bet to man atrodo, kad valdysena taip pat, kad ir skirstamųjų, ir paskirstimo sistemų operatoriai turi dalyvauti rengiant visus e, reagavimo krizių planus, krizės planus. Tai yra svarbu tam, kad galima būtų užtikrinti, kad šioms sistemus nebūtų pakengta. Ir paskutinė pastaba. Aš pasiūlyčiau geriau taip pat su, e, suderinti įvairias šio dokumento stadijas. Uh, atliekant ekspostą vertinimą, poveikio vertinimą, reikia atsižvelgti be abejo į tai, kaip galima būtų geriau reaguoti į individualias konkrečias krizės. Ir šiai, šis dokumentas bus patvirtintas, tuomet jis turėtų apimti visas priemonės, kurios būtų taikomos nuo pirmų pirmojo etapo, nuo prevencijos iki pat pabaigos, iki e, krizės ekspost vertinimo. Reikia parengti labai konkrečias priemonės, labai aiškiai viską išdėstyti. Ir taip pat atsižvelgti į vidutinės trukmės ir ilgalaikės elektros energijos rinkos plėtros galim, e, galimybės. Man bus įdomu išgirsti kolegų nuomonę, nes komisijos pasiūlymas e, yra neblogas, bet jame yra svarbių spragų. Kaip jau minėjau, aš pirmiausia daugiausia galvoju apie e, rinkų atvirimą, pasirašymą bet, kokiom, bet kokiems išpoliams, e, taip pat apie bendradarbiavimą ir solidarumą. Mums reikia labai aiškiai apibriežti, ką reiškia valdysena. Ir dėkuoju kolegams už visus indėlius ir visa, pa, visas pastabas. Jūs aštuonias uh, aštuonias minutės kalbėjote. Galiausiai po diskusijos jūs galėsite e, pasisakyti, bet aš suteiksiu jums tik pusę minutės jūsų pasisakymą. Na kągi, dėkoju jums už šį dokumentą. Toliau apie P6 pranšėsi Liudek Niedermayer. Prašau. Ačiū pirmininkė pranešimas yra labai svarbus, kadangi ne vien todėl, kad viso paketo dalis, bet jis turės daug padarinių besikeičiančiam elektro, elektros energijos sektoriuje. Keičiasi technologijos šioje labai svarbioje srityje, yra kitų poslinkių ir kartu e, yra poslinkių e, elektros suvartojimo, gamybos srityje, daug neiškumo kartu yra. E, mūsų sistemos irgi nepakankamai sujungtos, tad mes turėtume remti, žiūrėti ne vien tik tai į nacionalinės sistemas, e, bet nes krizės e, gali kilti vienoj šaly, tačiau pasklisti į kitas šalis ir svarbus visokie padariniai. Todėl labai svarbu turėti štai tokį pasiūlymą, jis pasirodė tikrai laiku. Dabar atrodo, kad e, šį pranešimą iš tikrųjų supras daug kas. Mes surengėm seminarą, aptarinėjom nemažai pranešimo klausimų. Bet, kaip jau sakiau, aš norėsiu išklausyti ir kitų šešėlinių pranešėjų nuomonės. Noriu pasveikinti pranešėją pasiekusi pusiausvyrą pranešime. Iš tikrųjų, tam tikrose srityse būtų galima kai ką pagerinti. Visų pirma, labai svarbu, kad į procesą būtų įtrauktos visos e, proceso šalis. Antra, norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra e, požiūris, kai orientuojamasi į rinką. Reikėtų įvertinti visas priemonės ir kartu e, reikėtų užtikrinti, kad nebūtų iškraipoma konkurencija, kad, būtų, kad rinka veiktų sklandžiai. Bet tai yra platesnis klausimas, nes to paketo svarbiausias dalykas yra pašalinti kliūtis ir rinkų iškraipimo veiksnius, kartu padaryti energijos tiekimą tinkamesnį, saugesnį ir pigesnį. Kartu mes turėtume užtikrinti, kad būtų e, užtikrinti e, svarbios informacijos e, konfidencialumą, turiu galvoje piktavalių išpolių grėsmę, apie tai kalbama pranešime, bet reikėtų dar patikslinti. Ir galiausia reikėtų kalbėti apie bendradarbiavimą E, bendradarbiavimą, kuris išeitų už ES ribų. Mes norėtume taip, kad rizika būtų valdoma geriau ir norėtume skatinti regioninį bendradarbiavimą, tik toks kelias yra tinkamas. Tai svarbu e, apskritai ir apskritai kalbant, ne vien tik tai kalbant apie e, E, grėsmės valdymą, nes tokiu būdu būtų galima e, geriau sujungti išteklius, sutaupyti ir galiausia vartotojams ir įmonėms e, tai kainuos mažiau. Tad iš tikrųjų šis pranešimas yra tikrai labai didelis žingsnis siekiant mano minėtų tikslų. Alde frakcijos vardu, ponia Kalas. Aš kalbu Angelikos Neimer, mūsų šešėlinės pranešėjos vardu. Ji pirmiausia atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje. Ji džiaugiasi pranešėjo pranešimo projektu kur kalbama apie geresnį valstybių narių koordina, veiksmų koordinavimą, apie atsakomybės išteklių e, dalyjimasi. Tai yra svarbus žingsnis siekiant e, atsparesnės e, Europos elektros energijos sąjungos. E, čia pranešėja džiaugiasi, yra šešėlinė pranešėja sveikina tas pranešimo vietas, kur kalbama apie informacijos konfidencialumą, apie atskirų energijos sistemos e, subjektų atsakomybę ir vaidmenį. Ir e, raginama numatyti daugiau reglamentavimo tam, kad e, viskas būtų daroma vadovaujantis tais pačiais metodais. Be to, mūsų šešėlinė pranešėja siūlo pakeitimų susijusių su kompetencijų pasidalymų, dėl solidarumo, dėl kritiškų svarbių duomenų ir infrastruktūrų išsaugojimo. Ji mano, kad labai svarbu užtikrinti e, dėrėjimą šito akto pasiūlymo ir turimų teisės aktų. Na ir mūsų šešėlinė pranešėja tikisi tolimesnio gero darbo su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū, ponas Turmes. Taip, apibendrinsiu trumpai mūsų poziciją. Pirmiausia, turėtume suvokti, kad šią žiemą Prancūzija stovėjo ant milžiniško energijos e, tiekimo nutrukimo ribos. Kilo ekstremali krizės situacija ir nebuvo ex ante krizės valdymo planų. Tik tai paskutinę akimirką e, buvo, pavyko e, susitarti e, ir, ir Prancūzija buvo išgelbėta. Situacija buvo blogesnė negu Bulgarijoje, Rumunijoje ir Graikijoje kelis mėnesius prieš tai. Nes buvo krizė, E, nieks, niekam nepavyko susitarti ir buvo uždarytos sienos. Tai yra, buvo laikomasi grinai nacionalinio požiūrio, nebuvo jokio koordinavimo veiksmų. Tad čia norėjau apie tai pasakyti. 2006-aisiais buvo vėlgi energijos e, tiekimo nutrūkimas e, Europos Sąjungoje. E, Vokietijoje tai pajuto e, padarinius milijonai mūsų vartotojų, bet iki pat šios dienos nebuvo išmokėta jokių, jokios kompensacijos. Tai buvo todėl, kad nebuvo jokio ex ante plano, nebuvo jokio solidarumo, nieko. Ir todėl labai svarbu eiti į priekį. Tad ačiū ponui Zanonato už šią nuomonę, ypač kai jūs kalbate apie regioninio bendradarbiavimo sustiprinimą. Na, o dabar kalbant apie rinką, rinkos e, e, sandarą, tai kai jūs išbraukėt tam tikrus aspektus susijusius su ex ante rizikos parengties planais, tai tai susilpnina e, tuo susilpninamas regioninis bendradarbiavimas, o iš tikrųjų reikia stipresnio, didesnio regioninio bendradarbiavimo. Labai ačiū, panas Krasnodemskis. Ponas Falks, mūsų šešėlinis pranešėjas buvo, tačiau jo šiandien posėdė nėra. Štai ką jis rašo. Frakcija sveikina. Uh, pranešėjo pranešimo projektą, kur kalbam apie rizikos parinkti elektros energijos sektoriuje, kibernetinio terorizmo išpolių ir kitų piktavalių išpolių grėsmė gali labai smarkiai paveikti elektros energijos e, sektorių. E, Todėl labai svarbu nustatyti bendrą metodologiją, taisyklės, pagal kurias būtų galima identifikuoti galimą krizę ir kartu parengti pamatus e, vertinimui ir atsakui. Na, o terminai, sakykime, du mėnesiai dėl metodologijų konsultacijų, šeši mėnesiai toliau uh, E, rizikos vertinimui atlikti ir dar du mėnesiai, kad būtų galima įvertinti e, riziką, yra per daug griežti. Ir čia norėčiau grįžti prie penkto straipsnio, ten kalbama apie perdavimą ir skirstimo sistemų operatorių veiksmus. Labai svarbu, kad jie bendradarbiautų elektros tiekimo srityje. Sutinku su tuo, kad e, iškeliamas e, į rinką orientuotas mechanizmas, e, bet jis turėtų būti kraštutinė priemonė ir pagrįsta. Ir kartu turėtų būti numatomos kompensacijos. Be to labai pritarėm jautrios informacijos konfidencialumo užtikrinimui. Toliau, 16 straipsnis, tai reikia atlikti ekonominį ekonominį poveikį, kokį pasiūlymas turės e, sektoriaus subjektams ir mes tikimės tolimesnių geresnių bendradarbiavimų su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū, ponas Benito Zigloga. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų manimu, čia daugiau reikėtų kalbėti apie rinkos taisyklių veikimo apribojimą, nes būtent dėl laisvos rinkos taisyklių gali kilti tiekimo, elektros tiekimo problemų. Kai kalbam apie saugumą, tai vėlgi nereikėtų visko pavesti rinkos jėgoms mes turėtume daugiau dėmesio skirti tarpusavio bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir solidarumui. Kartu atsargiau turėtume įvardyti energijos įmonių e, ENSO tinklo vaidmenį. Tai yra toji organizacija, kuri galėtų kuri galėtų nustatyti e, valdymo planus. Elektros energijos sektoriuje e, dominuoja oligarkinės įmonės ir labai svarbu nustatyti vis dėlto užtikrinti maksimalų skaidrumą šioje srityje. Panas Kohličiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų pasakyti. Ir turbūt e, taip diskusija gal pagyvės, nes iki šiol mes girdėjom tik tai vienos pusės balsus. Kai kalbam apie elektros energijos sektorių, tai kyla daug grėsmių, sakykime, energijos tiekimo e, sutrikimų. Kita vertus, energijos gamybos perteklių ar trikdžių e, energijai e, tiesiog keliaujant sistema. E, tad įvairių grėsmių yra ir menka galimybė grėsmės reglamentuoti ir tam tikrais atvejais tiesiog paprasčiausias kelias išjungti sistemą. Kolegos iš žaliųjų frakcijos teisingai sakė, kad uh, nėra galimybės reglamentuoti ir todėl, todėl yra e, tos pastotės ties Lenkijos, Čekijos Respublikos e, pasienyje, nes e, dėl būtent ats, ats, atskirtos ten tos stotis, pastotės dėl Vokietijos tiekėjų trūkstamų veiksmų nes e, rizika susijusi ne vien tik tai su elektros e, tiekimu judėjimu žemyn sistema, bet ir e, rizikos susijusios su kitom problemom, sakykime, su tų sistemų atskirimu, dėl kurių nutrūksta energijos tiekimas. Tad išeitis galėtų būti ne daugiau rinkos jėgų, bet daugiau bendradarbiavimo tarp valstybių narių, e, nes paminėsiu, sakykime, mūsų bendradarbiavimą su Vengrija, kuris vyksta savanoriškais pagrindais ir jis tikrai pasiteisino. Mums pavyko išspręsti problemas. Prancūzija kitas atvejis e, ir antai Italijoje buvo energijos tiekimo nutrūkimų energija gamina daug energijos, tai e, dėl to atsirado kitų sprendimų ar galimi kiti sprendimai, tai yra užtikrinti savotiškas tiekimo e, alternatyves linijas. Tai vėlgi tai ne rinka, tai bendradarbiavimas. Ačiū kolega. Ir dabar žodis ponui Karinč, e, kuris yra pranešėjęs pranešimų autorius kitų dviejų pranešimų, kuriuos svarstysime. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui. Man atrodo, jo pranešimas yra įdomus. Ir aš norėčiau kai ką pakomentuoti, kaip teisingai buvo pastebėta, reikia kai ką padiskutuoti, ypač pastarąsias tendencijas Prancūzijoje. Jūs teisingai e, akcentuojate, kad situacija yra chaotiška ir kilo e, problemų. Tačiau viskas priklauso nuo perspektyvos. Galima tai matyti kaip pozityvę ar kaip negatyvę e, situaciją. Iš vartotojų požiūrio taško nieko nepasikeitė. Kalbu apie perdavimo sistemo operatorius. Aš sutinku su komisija, kad reikėtų geres, ge, geriau pasirenkti krizėms, reikėtų geresnio planavimo. Uh, Tačiau sistema atsilaikė, nežiūrint to, kad buvo esminių sutrikimų. Deja, viskas išėjo iš rikiuotės daugybė veiksnių vienu metu. Ir teisingai pabrėžta, pranešėjas teisingai akcentuoja, kad Enisa nori e, žengti kitus žingsnius ir konsultuoti su perdavimo sistemo operatoriais. Jeigu E, na, pastatas dega ir tau tenka lipti kopečiams aukštinti, nori pasiklausti gaisrininkų, ką daryti. E, perdavimo sistemo operatoriams tenka užduotis užtikrinti sistemos palaikymą visą laiką. Gerai būtų siekti geresnio koordinatorius, bet reikia nepamiršti ir tų sistemo operatorių, nes jie yra ta gaisrininkų brigada. Jie ne tik gesina gaisrą, bet ir prižiūri sistemas kiekvieną dieną. Taigi reikia jas tobulinti ir manau, kad pranešėjas eina tinkama kryptimi. Ačiū, sako pirmininkas. Komisijos vardu direktorius Borhardt iš energetikos direktorato. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma E, akcentuoti tai, ką sakė ponas Tomas ir aš iš dalies nesutinku su jumis, ponė Karinč. Buvome labai netoli mm, tiekimo nutrukimo. Prancūzija išsigelbėjo, nes buvo parengtas iš ankstinis planas, kaip e, teikti savitarpio pagalbą, o e, pietričiuose situacija buvo visiškai priešinga. Rumunija ir Bulgarija, pavyzdžiui, buvo tie atvejai. Ir jeigu mums reikia dar daugiau įrodymų, kad reikia pasirenkti, e, kad reikalinga rizikos parengti šiame sektorio, tai tokių įrodymų turime. Komisija, žinoma, sveikina pranešimą, šį pranešimą bei pasiūlytus pakeitimus, nes pakeitimai e, padeda patikslinti tekstą ir jį sustiprinti. E, Noriu atkreipti jūsų dėmesį į uh, opios informacijos konfidencialumo užtikrinimą. Taip, mes pritarėme pakeitimui, kuriame kalbama apie uh, opios uh, informacijos konfidencialumo užtikrinimą, ypač pasirengiant galimiems išpoliams. Mes už tai. Uh, Tas pats pasakytina ir apie geresnį komisijos vaidmenį koordinavime, koordinuojant regioninius susitarimus, bei taip pat, kalbant apie bendradarbiavimo mechanizmus, esame pasirengę prisimti šį vaidmenį. Ir, žinoma, neiškyla problemų dėl jūsų pasiūlymų ir pakeitimų, dėl terminų. Su viskuo sutinkame, nes galutinė data, galutinis terminas nesikeičia. Norėtume išsakyti tik perspėjimą dėl savitarpio pagalbos. Jūs siūlote kitokią teksto formuluotę. Tai yra, savitarpio pagalba turėtų būti vykdoma pagal kompensavimo sistemą, kuri patvirtinama iš anksto. Čia išvelgiame riziką ir grėsmę. O kas nutiks, jei ta sistema nebus iš anksto patvirtinta? Tai reiškia, kad savitarpio pagalba nebus teikiama. Taip negali būti. Todėl norėčiau pakviesti jūs dar kartą apmastyti e, tą formulę savitarpio pagalbą, e, kuri teikiama pagal tam tikrą kompensavimo sistemą. Tik tai be, mes tą apibrėžėme bendrais terminais. Bet, bet, bet jeigu pagal jūsų formuluotę savitarpio pagalba nebus teikiama, jei nebus iš anksto patvirtintos e, kompensavimo sistemos. Ir Keletas žodžių apie regioninį bendradarbiavimą, net nereikia minėti, kaip svarbu tai yra ir rizikos parengties kontekste, ir rinkos e, dizaino klausimais tos dvi užduotis dėl, dėl rizikos parengties ir rinkos dizaino sektoriuose Mes kalbame apie krizės scenarijaus identifikavimą ir e, kri, krizių parengties pratybas. Jei tos užduotis e, išimamos iš rinkos dizaino direktyvos. Gerai, bet šio, šiame tekste, šiame teisės pasiūlyme turime apie tai kalbėti, nes e, rizikos krizių scenarių identifikavimas ir e, pratybos pasirenkiant galimoms krizėms yra būtinas dalykas. Pirmininkas, ačiū direktoriau e, už aiškę Europos komisijos poziciją. Ir žodis mūsų pranešėjai kolegai Zanonato. Ačiū pirmininkė. Ne, tai, ką išgirdau, yra informacija, kur, pasiūlymai, kuriems pritariu, manau, kad galime dirbti toliau ir siekti gerų rezultatų. Norėčiau pakomentuoti energetikos direktorato vadovo pasisakymo. Mm, tikrai jo pasiūlymas išžvelgsime. Mm, bandysime nesivadovauti ideo, ideologinėmis paskatomis ir siekti gerą rezultato. Visi patenkinti prieš atostogas, sako pirmininkas. Tikiuosi, kad e, niekas nepasakys ir po atostogų. Pakeitimų įteikimo terminas, gera žinia, visiems 13 rugsėjo. 13 rugsėjo. Rugsėjo mėnesio vidurys. Ačiū. O balsavimas mūsų komitete numatytas gruodžio mėnesį. Toliau. Kiti du svarbus klausimai. Elektros energijos vidaus rinka bei elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės. E, reglamentas, pasiūlymas dėl reglamento ir pasiūlymas dėl direktyvos. Komisijos pasiūlyme išdėstyta, kaip gaminti, perduoti, parduoti ir vartoti elektrą E, akcentuojama, kad elektra turėtų būti gaminama ekologiškiau, rinkos, e, paklūstant rinkos e, sąlygoms, o vartotojai turėtų tapti svarbesni. Abiejų pranešimų dėl šių teisės aktų pasiūlymo autorius yra Kristijan Škarinč, kuris taip pat yra ir koordinatorius. Pranešimai susiję tarpusavyje Todėl nusprendėme, kad bus e, išmintinga juos svarstyti drauge. Pranešėjas teikė 187 pakeitimus, 129 reglamentui ir 58 direktyvai. Pone Karinšai, žodis jums. Ačiū. Man labai patiko komisijos pasiūlymai ir todėl nusprendžiau juos, kai kuriuos jų, šių aspektų sustiprinti. Šie teisės aktai leidžia mums įstatymų kuriejams siekti pa, pa, palankesnių kainų būstams, namų ūkiams bei pramoniai ypač kalbant apie elektros energijos gamybą, taip pat užtikrinti e, galimybę konkuruoti pasauliniu mastu, užtikrinti, kad bazinė gamybos, elektros energijos gamybos kaina būtų konkurencingesnė. Komisija pasirinko e, rinką grindžiamą požiūrį, kuris yra labai tvirtas ir aš dar jį siekiau sustiprinti. Siūlau nenumatyti jokių viršutinių ribų dėl e, didmeninio e, elektros pardavimo. Tai būtina, kad rinka tinkamai veiktų ge, gamybos gebėjimo mechanizmai. Manau, kad tai turėtų būti priemonė e, kurios reiktų griebtis tik tai kraštutiniu atveju, nes rinka at, analizė, e, stebėjimai atskleidžia, kad rinkos jėgos ne, nepadeda užtikrinti e, apsirūpinimo saugumo. Tik tai, e, tai liečia tik tai atsarginius gamybos gebėjimus, kuriuos galima būtų panaudoti prireikus. Manau, kad e, atsako, reikia subalansuoti atsakomybės paskirstimą, taip pat nenumatyti prioritetinio e, aspekto. Jei A, A šalis parduoda B šaliai energiją ir kažkuria tai diena tos energijos nėra, jos nelieka, tuomet reikia panaudoti rezervus, esančius rezervus ir e, vartotojas niekada nepastebėjęs, kad, kad iškila problema, o pardavėjas, ar tai būtų e, perda, pe, perdavimo operatoriai, ar gamintojai, ar re, re, rezervų saugotojai, turi užtikrinti tiekimą bet kokią kainą. Tai būtina, na, pasitelkiant riestainio ir botago e, alegoriją, tai, tai yra tos botagas. Ir čia mes kalbame apie ge, gebėjimų, gamybos gebėjimų mechanizmų mažinimą. Ir taip manau, kad išvengsime kai kurių klaidų. Apie visą tai kalbama mano pakeitimuose dėl dalyvavimo aukcionuose, prekybos zonų. Aš bandžiau patikslinti visą procesą reikėtų priimti vieningą sprendimą. Konkrečios valstybės narės turėtų priimti sprendimą dėl regioninės rinkos. Jei sprendimas nepirmamas, tuomet e, įsikiša komisija ir komisijai suteikiama galimybė sukurti keletą priekybos zonų, jie atsiranda spūsčių, jie atsiranda problemų ir ragina, skatina valstybės narės ieškoti sprendimų. Ir užsitikrina, kad būtų, ir pasiekė, komisija pasiekė, kad būtų e, tiesiamos naujos linijos. Ne visiškai pritariu komisijos siūlymui dėl regioninio bendradarbiavimo centrų. E, buvau, apsilankiau regioninio bedarbiavimo centre Briuselyje vieną pusdienį, ke, keturias valandas ten praleidau, taip pat buvau susitikęs su perdavimo sistemo operatoriais. Ir aš visiškai sutinku su e, teiginiu, kad reikia didesnio bendarbiavimo ir dėl rizikos parengties ir kitais lygmenimis. Tačiau labai svarbu nemaišyti čia skirtingų dalykų. Atsakomybė už tinklo priežiūrą turi būti patikėta perdavimo sistemų operatoriams. Tačiau aš nematau čia prieštaros, kad dėl to nebūtų galima siekti geresnio, kokybiškesnio bendradarbiavimo. Būtent e, šią temą ir teikiami daugybė pakeitimų. Reikia regioninių bendradarbiavimo centrų, sustiprintų centrų. Jei kada nors Europa taptų federalinė struktūra, tuomet perdavimo sistemo operatoriai taip pat taptų federalinėmis struktūromis, atsirastų Europos masto sistemo operatoriai ir būtų priimami sprendimai federalinių lygmenių. Tačiau jei nesirinksime to kelio, turime pasirinkti e, antrą geriausią e, scenarijų. Tai yra siekti, kad atsirastų konkurencingi perdavimo sistemo operatoriai, kurie kurių darbas būtų koordinuojamas. Tai gyvenimo būtinybė to, to, tokių operatorių atsiradimas ir jų veikla. O e, kalbant apie krizės, apie tai, kas nutinka Vokietijoje, pavyzdžiui, sistemo, e, perdavimo sistemo operatoriai kasdieną sprendžia krizės, dėja jie yra prie to pripratę. Tai nėra geras dalykas, bet tai yra fizikos dėsniai elektra teka ten, kur jis susiduria su mažiausiu pasipriešinimo, nebūtinai ten, kur e, prekiaujančios įmonės norėtų ją nukreipti. Irgi, kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, e, Kaip jau sakiau, daugiau užduočių reikėtų patikėti TSO perdavimo sistemo operatoriams, nes jie rūp, užtikrina, kad e, srautai tekėtų ten, kur reikia. Dėl direktyvos porą žodžių. E, rezervų, sa, rezervų saigojimo galimybės yra svarbus klausimas, o čia jau TSO e, perdavimo sistemo operatoriai su, turi vaidinti savo vaidmenį tik tuo atveju, jei tai yra absoliučiai būtina. E, vart, vart, namų ūkių vartotojų sąskaitos. Pateikiau keletą pakeitimų. Taip, vartotojai turi gauti informaciją, turi viską apie tai žinoti, tačiau bandymai už apkrauti vartotojus informaciją, siūsti dešimties puslapių e, sąskaitas nėra logiška. E, Reikia suprasti, kas yra perdavimas, kas yra mokestis, kas yra subsidija, o visa kita informacija turėtų būti prieinama prireikus, nebūtinai ją reikia brukti. Reikia informacijos, bet nereikia žmonių perkrauti informaciją. Tuo baigsiu ir lauksiu jūsų komentarų ir galimybės dirbti su šešėliniais pranešėliais, toliau rengiant šiuos pranešimus. Ačiū už pasisakymą, už pakeitimus. Toliau žodis poniai Werner, Sosdemų frakcijos vardu. Ačiū, ponė. Pirmininkė, ponė Karinš, ačiū už puikiai parengtą pranešimą. Pritariu jūsų siūlymams dėl daugelio aspektų, dėl gebėjimų, dėl prekybos zonų. Tikrai visapusiškai jūs palaikau, bet yra keletas dalykų, kur, kuriems nepritariu. visų pirma saugojimo, energijos saugojimo element, aspektas. Aš teiksiu keletą pakeitimų, kurie eina kita kryptimi, bet mano, man patinka jūsų siūlymai dėl gebėjimų mechanizmo, ypač siūlymas atskirti į rinką reaguojančius elementus ir strateginės svarbos rezervus 57-ame punkte akcentuojama, kad reikia imtis kitų e, e, taupimo, taupaus naudojimo priemonių prieš imantis kitų e, priemonių. Dėl gebėjimo mechanizmų perdavimo, e, energijos perdavimą reglamentuojančios nuostatos yra svarbios, reikia užtikrinti e, pasirūpinti darbuotojais e, tose regionuose, kurie gali nukentėti, atsiškilus tam tikroms aplinkybėms, taip pat regionais, kuriuose būna šaltos žiemos ir paremti visus susijusius procesus. Gerai, kad jūs siūlote e, regioninius bendradarbiavimo centrus, nes jie uh, E, yra ats, at, nes tai yra atskiros struktūros regioniniai e, už saugumo tiekimą atsakingi e, organai tampa, jie perima kitas užduotis, tai yra geras dalykas. Taip pat svarbu, kad tai vyktų laikantis E, tinkamų e, nuostatų atsižvelginti visus e, te, teisinių procesų aspektus. Tie regioniniai centrai taip pat turėtų turėti galimybę priimti saistančius sprendimus jiems reiktų sutikti tokius įgaliojimus. O kalbant apie prekybos zonas, kuo didesnė prekybos zona, tuo, tuo logiškiau. Skirstimas į mažesnės zonas nėra prasmingas, nes taip ne, negausime pagidaujamo poveikio, pavyzdžiui, pam, pamastykime apie Švediją. Aš taip pat manau, kad mažesni TSO operatoriai taip pat turi būti atstovaujami. Turiu klausimą apie praras, tos energijos aspektą ir e, te, teoriniai pasvarstymai ir, ir manau, kad jeigu būtų pasirinktas tas požiūris, tai apspręstų rinkos iškraipimą. Man ta koncepcija nelabai primtina. Norėčiau pakalbėti apie porą dalykų, kurie yra ypač svarbus mano frakcijai. Visų pirma, rezervai saugojimo gebėjimai, atsakomybė ir atsinaujinančios energijos šaltiniai. Jūs rinkotės rinką grindžiamą požiūrį. Aš už jį, tačiau jūs darote prielaidą, kad rinka tinkamai funkcionuos ir kad ji bus teisinga, sąžininga. Taip pat darote prielaidą, kad visi rinkos dalyviai turės prieigą vienodą prieigą. Manau, kad e, kalbant apie mus pasiekiančią energiją, turime skatinti atsinaujinančius energijos šaltinius, nes e, e, iškastinio kūro, gamybas iš iškastinio kūro šaltinių ir taip palaikomas. Pritariu jūsų pasirinktam požiūriu ir dėl daugelio kitų aspektų, bet pavyzdžiui, dėl vartotojų apsaugos, energetinio skurdo ir energijos bendryjų reiktų sustiprinti nuostatas. Suprantu jūsų e, siūlymą dėl 24 valandų, tai priimtina. Dėl palyginimo priemonių, manau, kad valstybės narės turi juos panaudoti, juos ambicingiau, aš suprantu taip pat jūsų siūlymus dėl minimalių reikalavimų. Dėl poros klausimų mūsų nuomonės išsiskiria, pavyzdžiui, dėl energetinio skurdo. Jūs akcentuojate nacionalinės socialinės e, apsaugos sistemas. Manau, kad reikia apsvarstyti ir priemonės, kurios užtikrintų didesnę apsaugą tiems būstams, kurie susiduria su e, energetiniu skurdu, elektros kainos. E, ne, negalime visada remtis rinkos požiūriu, ypač kai kalbame apie namų, skurdesnius namų ūkius. nes kitaip nebebus jokios diferenciacijos tarp skirtingų namų ūkių. Pirmininkas, e, šiek tiek per ilgai kalbate. Atsiprašau dėl to, kad jūs bandau nutraukti. neteisminis ginčių sprendimas. Šis siūlymas yra labai svarbus. Noriu, kad pasilgtų tos pačios nustatos kaip ir senosiuose gairėse, duomenų formatas, turime dirbti tuo klausimu. Um, egzistuoja nacionalinio standarto ir europinio standarto duomenų e, patikimų formatas. Tai tiek būtų, aš manau, kad trumpai man pavyko apžvelgti visus aktualiausius klausimus. Next speaker, uh, e, Mr. Krasnodemski. Dėkuoju, toliau ponas Krasnodepski. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja... Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau, kaip ir kiti kolegos, padėkoti ponui Karinš. Jo parengtas dokumentas yra labai įdomus ir uh, pagrystas nuosekliais, gerai išplėtotais argumentais. Ir panašu, kad mes visi vieni kitus suprantame. Pavyzdžiui, kalbame apie regioninį bendradarbiavimo centrus, suprantame, ką tai reiškia. Bet iš esmės aš turiu pasakyti, kad kad aš ne visiškai pritariu pasirinktam požiūriui Jūs kalbate labai daug apie rinką ir tai, kad pirmiausia reikia pirmenybę teikti rinkai šiame sektoriuje. Rinka šiuo metu yra pagrista, rinkoje šiuo metu žinome, kad yra tam tikrų subsidijų. Tai yra, ta šiame sektoriuje yra subsidijų ir dėl to rinka kaip tokia vaidina tik ribotą vaidmenį. Pavyzdžiui, atsinaujinančių energijos išteklių. Energija yra subsidijuojama. Ir komisija mano, turi vieną nuomonę, tačiau suprantame, kad čia didelį vaidmenį vaidina ir ideologija, mūsų siekis turėti švarę energetiką. Ir tam tikrais klausimais manau, kad mums nebus lengva susitarti. Pavyzdžiui, pajėgumo mechanizmo klausimas. Ir elektros energijos rinkos, didmeninė kainodara. Ir yra dar vienas klausimas tai yra tai, kas turi būti patikėta ES kompetencija, ypač kai kalba eina apie prekybos zonas. Bet aš e, tikiuosi, kad mes pasistengsime susitarti dėl kompromisų tam, kad ateityje mes galėtume gerai dėrėtis su komisija ir taryba. Labai dėkuoju Jums, sako pirmininkas. Toliau ponio Kalas. Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už šiuos du pakeitimus. Šie dokumentai yra didelės apimties ir laiko jiems aptarti turime nedaug, todėl aš sustarsiu ties e, porą pastabų. Aš džiaugiuosi, kad yra parengti šie pranešimai, nes e, ir to, kad tenai kalbame apie tai, kad pirmiausia turi būti taikomas principas pirmiausia rinka. Aš manau, kad kai yra iškraipama rinka, da, yra negerai, tai ir dėl to vartotojai moka didesnę kainą už e, suvartojimą elektrą. Pranešėjas pasisako už tai, kad būtų, kainos nebebūtų reguliuojamos. Ir ta, aš tam pritariu, nes kalba taip pat ir apie tai, tai, kad vartotojai turėtų galimybę keisti tiekėjus. Paprasčiau, žinoma, kad labai dažnai būtent pažeidžiamiausi vartotojai, dė, nežinau, kaip tai daryti. Bet e, galimybė keisti tiekėją yra numatyta tik nuo 2025 metų. Aš manau, kad reikėtų pankstinti tą terminą. Be to, aš pritariu tam, ką pranešėjai siūlo dėl pajėgumų mechanizmo. Tai yra tik tai e, mechanizmas, kuris gali būti naudojamas išskirtiniais atvejais ir aiškiai reikia pasakyti, kaip jo reikėtų atsisakyti. Ir aš nelabai suprantu, kodėl pranešėjai siūlo 550 gramų limitą po, tik po penkerių metų. Dėl kaupyklų tų agregatorių aš e, pritariu bendram požiūriui, bet nelabai supratau, ką jūs sakote dėl kompensacijų. Gal formuluota tiesiog neaiškiai yra surašyta. Jei aš gerai suprantu, kaupyklos turėtų e, atsakingai siekti pusiausviros sistemoje, bet tačiau jeigu aš gerai suprantu, kaip viskas vyks, kaupyklos pardavinės savo pasiūlymus dieną prieš. Tai ir energija realiai nebus gaminama papildomai, todėl aš nelabai suprantu, kam yra reikalingos kompensacijos, bet aš pritariu tam, kas pasakyta dėl pusiausvėros. Ir paskutinis, bet labai svarbus klausimas - regioninės bendradarbiavimas. Aš nemanau, kad mes. Uh, galėsime pasiekti daromą regioninį bendradarbiavimą, jei regioniniai prietvinė centrai neturės deramų įgaliojimų. Jums yra žinoma, kad ten be abejo, kur yra gerai bendradarbiaujama, gal ir nereikia nieko reguliuoti, bet e, žinome, kad tam tikrose regionuose yra problemų nu, e, ir aš manau, kad regiono subjektai turėtų prisimti didesnę atsakomybę už tokį bendradarbiavimą, bet nepamirškime, kad visus sprendimus reikia gerai gyvendinti. Ir aš nelabai suprantu iš tikrųjų, kaip pasiūlytos nuostatos dėl regioninio bendradarbiavimo pasiteisins ir bus pakankamos, jeigu mes norime turėti tikrai bendrą elektros rinką. Dėkuoju. Toliau kolega Turmes. Prašau. Žaliųjų frakcijos vardu. Labai dėkuoju. Man atrodo, kad techninė prasme šis dokumentas gerai yra parengtas, sveikinu pranešėją su tuo. Šis e, pranešimas parengtas yra liberalių požiūrių, kartais net neoliberalių, mano galva. Geras pasiūlymas dėl pajėgumo mechanizmo, dėl stabilumo rezervo. Tai yra pigesnė sistema, 550 gramų yra gerai, bet man atrodo, kad e, skatinant regioninį bendradarbiavimą, E, sumenkamas yra ES vaidmuo, ypač kad kalba eina apie prekybos zonas. Ir aš nelabai suprantu, kodėl mes negalime sustiprinti kaupyklų vaidmens, nes būtent jos yra reikalingos tam, kad galima būtų kuo aktyviau įtraukti vartotojus į visą tą procesą. E, energetikos bendruomenės, e, tai būtų labai svarbu ir ir atgalinė data taikomas pokytis prioritetiniam skirstimui. Čia tikrai yra per daug, man atrodo, nuo kada mes teisėkros institucijos norime sukelti grėsmę investicijoms. Toliau, nuo balansavimo prievalė, balansavimo atsakomybė. Jei visose rinkose būtų tiek veikėjų, kiek yra Vokietijos rinkoje, tuomet be abejo ta balansavimo atsakomybė susijusi su e, atsinaujančia energija, energija būtų didesnė. Bet net ir Vokietijoje po ilgų, ilgų metų e, vis tiek tam tikri yra gamintojai yra apsaugomi nes manom, kad rinka dar nėra pasiruošusi jiems priimti. Todėl aš manau, kad kaip ir komisijos siūlymas turime apsaugoti mažus gamintojus. Toliau prioritetinės skirstimas atsinaujinančiai uh, energijai. Atsiprašau, bet rinka dar nėra pasiruošusi pokyčiams. Mes negalime tiesiog uh, visko čia atsisakyti. Aš manau, turime taikyti kitokią logiką. Turime aiškiai nurodyti, kokios sąlygos turi būti įvykdytos tam, kad galėtume pasakyti, kad rinka jau yra pasiruošusi atsinaujinčiai energetikai. Nes pagalvokime. Kiek, kokios bus jūsų pasiūlymo, kokie bus jūsų pasiūlymo padariniai? Didesnė rinka, didesnė, didesnės kapitalo sąnaudos, didesnės kainos. Mums reikia sąžiningai veikiančios rinkos. O kur, pavyzdžiui, yra brandolinė energetika? Jūs nieko apie tai nesakote. Jie nemoka jokio draudimo, jie nekaupia jokių rezervų ir jas norite, kad atsinaujinčios energetikos ištekliai konkuruotų tokiamis nesažiningos rinkos sąlygomis. Dėl vartotojų apsaugos, aš man atrodo, kad vakar klausimų pirmoji dalis buvo labai įdomi. Atsimnat, ką sakė Estijos e, elektros gamintojo vadovas. Jis sakė, kad e, mes renkame labai daug duomenų, mes esame visur įdėgę pažangiuosius e, skaitiklius. Bet iš tikrųjų kainos sumažėjo dėl to, kad buvo nustatyta ta, didmenininkų pelno viršutinė riba. Ir aš manau, kad mes turime dažnankių taikomų tarifų viršinį ribą. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad niekas nenorėtų išlošti iš sistemos. Ir mes žinome, kad kai kurie mažmeninkai taip pat gali panorėti padidinti kainas, tol kol vartotojai supras, kas vyksta. Uh, Ir paskutinis dalykas. Ši sistema, sistema šiuo metu yra kur kas labiau decentralizuota, jei nebuvo anksčiau. Yra daug tų jungčių vyks tarp skirstomųjų sistemų operatorių. Ir čia reikėtų tikrai labai daug gerai pasvarstyti, ypač apie neutralumą, nes mes netur, nenorime kurti oligopolijų. Dėkoju. Toliau ponas Siligijotis kuris kalbės GUE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju mūsų šešėlinę pranešėją, kuri negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Aš ją pavaduosiu. Ir mes norėtume pasakyti, kad elektros tinklų regionalizavimas yra reikalingas tam, kad galima būtų pakeisti sistemą. Mes matome, kad pažanga yra ne vienodų valstybės narėse ir be to baiminamės, kad ji taps dar e, lėtesnė. Ir mes džiaugiamės, kad Europos komisija pateikė pasiūlymą sukurti regioninius operatyvinius centrus. O pasiūlomame pranešime yra uh, išbrauktos nuorodos į regioninius operacinius centrus. Tai mums nėra priimtina. Mes taip pat džiaugiamės kad yra parašyta, kad pajėgumų mechanizmas turi būti naudojamas kraštutiniu atveju. Ir mes turime pareikalauti, kad valstybės narės aiškiai nurodytų, kokias kitas priemonės taiko valstybės narės, pavyzdžiui, kaip jos kaupia e, energiją, kaip reguliuoja e, paklausą, tam, kad galėtų įspręsti su iš tikrųjų adekvatumu susijusias problemas. Bet to mes džiaugiamės, kad e, pranešėjas siūlo e, e, aiškiai apibriežti tinkamumo kriterijus tam, kad būtų taikomas pajėgumo mechanizmas ir kad jie siūlo 550 gramų CO2 išmetimų vienai kilovat valandai, gigakilovat valandai, atsiprašau. Ir dar vienas dalykas mes turime spręsti ir problemas susijusios su lankščia prieiga prie tinklo. Pranešime apie tai nėra, nekalbama. Ir nepamirškime taip pat ir apie ETL priekybos sistemą. Nepamirškime, kad kartais uh, pajėgumai nėra lankstus. O aš manau, kad mes turime ne tik kurti bendras taisyklės, bet ir mes turėtume palikti ir prioritetinio skirstimo principą atsinaujinančios energetikos ištekliams. Ir tas prioritetinis skirstimas turi būti taikomas ypač mažiems naujiems teisinančios energetikos gamintojams. Tačiau mes negalime pritarti pasiūlymams, pasiūlymams taikyti pakeitimus atgalinę datą, nes žinome, kad investuotojai turi pasitikėti reguliavimo sistema. Be to mes manome, kad reikia geriau išaiškinti ką reiškia energetikos bendruomenės, nes man atrodo, kad pranešime tam skirimas nepakankamas dėmesys, bet to reikia taip pat gerai apibriežti, ką reiškia oligopolinės energetikos bendruomenės, kaip jos galės jungtis į tinklus ir taip pat užtikrinti, kad nacionaliniai reguliavim, nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų veikti skaidriau ir prižiūrėti, kaip uh, veikia tos e, tie tink, bendruomenių tinklai. Dėkoju, pirmininkė. Mister... Dėkoju. Toliau AFDD frakcijos vardu Dario Tamburano. Dėkoju, ponė pirmininkė, mes pritarėme pranešėjų siekiu iš tikrųjų sukurti uh, sąžiningą rinką nes mums labai svarbu yra gyvendinti tikslus susijusius su klimato kaita ir užtikrinti mažesnės energijos kainas ir taip pat, už, taip pat uh, uh, užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą. Nepamirškime, kad negalima viso pirmumo teikti tik tai rinkai. Rinkas tai turi būti skirta tam, kad galima būtų gerai paskirstyti gerovę mūsų visuomenėje ir apsaugoti mūsų uh, aplinką. Negalime manyti, jog rinka yra tiesiog da, toks naujas kažkoks dievas, ypač kai kalba eina apie tokį svarbų visiems žmonėms sektorių kaip elektros gamyba. Mes turime sukurti tikrai uh, sąžiningas uh, žaidimo taisyklės visiems. Uh, E, rinkos dalyviams ir suprantame, kad e, skirtingi veikėjai skirtingai prisideda prie bendros sistemos ir todėl negalime vienodų taisyklių taikyti visiems aklai. Didel, stambus e, tradiciniai elektros energijos gamintojai nenori, kad rinkos rastų papildomų smulkių gamintojų ir todėl jie daro viską, kad kad mes pereitume prie decentralizuotos elektros energijos sistemos. Nevyriausybės organizacijos, viešosios institucijos, smulkus gamintojai, jų atstovai vaidina vis didesnį vaidmenį šiandien. Ir uh, Visi šie subjektai praeitėje e, nevaidino svarbaus, e, vaid, e, svarbesnio vaidmens. Žinome taip pat, kad mums reikia tokios sistemos, kuri užtikrintų, kad visi subjektai galėtų veikti vienodomis sąlygomis. Praeitėje, pavyzdžiui, niekuomet nebuvo galvojama apie tai, kaip atskiri energijos gamintojai veikia socialinė ar ekologinė situacija. Nepamirškime migracijos ir klimato kaitos. Šios problemos taip pat susijusios su naujais iššūkiais. Gal jūs galėtumėt, ponia, šiek tiek lėčiau kalbėti? Vertėjai dirba gerai, bet kai jūs kalbate taip greitai, ne viską galima išversti. Taigi, atsinaujantis energijos ištekliai vis dar susiduria su kliūtimis. Mm ir todėl joms reikia atskirų taisyklių, nes tie ištekliai, atsinaujinančios energetikos ištekliai padės mums pasiekti su klimato kaita susijusius tikslus. Ir mes raginame da, palikti prioritetinio skirstimo principą mažiems atsinaujančios energetikos gamintojams. Jei mes norime atsisakyti šio prioritetinio skirstimo, tuomet mes turime pirmiausia užtikrinti, kad visi laikytųsi e, e, taisyklių. Ir mes manome, kad visiškai neteisinga reikalauti atsisakyti prioritetinio skirstimo. Kaip mes galime užtikrinti e, aiškumą investuotojams? Ar norime pasakyti, kad investicijos branduolinė energetika yra svarb, svarbesnios? Reikėtų taip pat palikti ir balansavimo atsakomybės nuostatas. Taip pat reikėtų siekti, kad namų ūkiai ir nevyriausybės organizacijos ar mažos ir vidutinės įmonės, kurios gamina energiją, nesusidurtų su pernelik didelė administracinė našta. Pranešėjas taip pat siūlo atsisakyti pasiūlymo nuostatų, kurios numato, kaip smulkus gamintojai galės balansuoti rinką. Ir mes manome, kad iš tikrųjų tai tik tai paskatins tam tikrų gamintojų diskriminaciją. Bet to mes negalime pasiūlyti, kom, pritarti kom, pasiūlymui dėl kompensacijų ir kaupyklų. Mes turime galvoti apie ateitį ir turime apsaugoti naujus veikėjus nuo praeities šmėklų. Dėkuoju, toliau ponė Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Karenš už puikius pasiūlymus. Aš daug kam pritariu iš to, kas čia yra pasakyta, bet yra keli šio pranešimo aspektai, kurie turėtų būti geriau išaiškinti arba kuriuos reikėtų geriau aptarti. Uh, Trys e, klausimai. Pirmiausia, pajėgumų mechanizmas 23 e, straipsnio ketvirtojo dalis. Aš norėtų, norėčiau, kad jį būtų išbraukta. Aš manau, kad jeigu mes paniosime pajėgumų mechanizmą su klimato e, apsaugos priemonėmis, bus tikrai negerai. Man netinka tos nuostatos. Jas reikėtų išbraukti. Ir Ponas Karinš siūlo išbraukti e, tas nuostatas, bet 63 e, pakeitimus siūloma jas vėl įrašyti į tekstą. Ir būtų gerai, jeigu mes galėtume šį klausimą aptarti įsameu. Toliau. Europos lygmenio atliekamas vertinimas, dėl to reikalingas yra pajėgumo mechanizmas. Aš dar panagrinėsiu jūsų pasiūlymą ir aš manau, kad taip pat galima būtų čia jį aptarti. Ir trečias tai klausimas - regioniniai operatyviniai centrai. Uh, Vėlgi, man tie centrai neįten patinka. Ir aš manau, kad gerai, kad praneši, pranešime apie juos nėra kalbama ir pranešėjai siūlo sukurti da, regioninių, da, ko, regioninius koordinatorius. Uh, Ir man atrodo, kad komisijos pasiūlymas iš tikrųjų labai sudėtingas, ypač toje dalyje, kur kalbama apie PSO. Ir aš manau, kad pranešėjų pasiūlymai yra geri. Toliau, 13 straipsnis ir e, prekybos zonos. Man atrodo, kad čia vėlgi pasiū, pono Karenš pateiktas pakeitimas yra geras ir aš manau, kad tos valstybės narės kurioms e, tai yra aktualu, turėtų per tam tikrą laiką pasistengti uh, susitarti dėl prekybos zonų. Aš nepritarčiau tam, kad čia sprendimą prie, turėtų priimti komisija. Aš manau, kad pranešėjų pasiūlymas šiuo klausimu yra geras. Dėkoju, ponas Levandovski. Dėkoju, kaip ir mūsų pranešėjas ir kaip kiti kalbėtojai. Aš džiaugiu, aš pritariu komisijos pasiūlymui taikyti principą pirmiausia rinka. O mano kritinė pastaba būtų susijusi su komisijos nustatytais e, teršalų išmetimo standartais. Ir 63 pakeitimas apie tai kalba ir 550 CO2 kWh. Tai reikštų, kad iš esmės e, didžioji e, dalis mano šalies gamintojų negalės pasinaudoti pajėgumų e, mechanizmu, atsiprašau, kapitalo mechanizmu. Ir tai reikš, kad mes tik tai padidinsime savo priklausomybę nuo importuojamos energijos. Ir jei pajėgumai yra labai brangus, tai reiškia, kad ir e, energijos kainos yra labai didelės. Lenkija siekia da, e, reaguoti klimato kaitą, da, pirmiausia, plėtotama švarios anglies technologijas. Da, Ir todėl mums netinka pasiūlymas dėl tų išmetamų teršalų standartų. Gracias, presidente. Quiero felicitar al ponente por el trabajo realizado abordando. Blanko Lopes, labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, pranešėjui už nuveiktą darbą susijusi su dviem teisės aktų pasiūlymais. Dėl pajėgumų mechanizmo. Iš tikrųjų, turim turėti pajėgumų tam, kad galėtume užtikrinti elektros e, tiekimą. Bet kita vertus, tai neturėtų būti pretekstas remti teršiančias technologijas. Bet to klaida būtų e, tiesiog sudaryti kliūčių e, prieiti prie atsinaujinamųjų šaltinių uh, komisijos pasiūlyme yra pusiausvyra, mes turėtume atsižvelgti kartu ir į smulkius įrenginius, kurie naudoja atsinaujinamosius energijos šaltinius ir kartu bandomuosius įrenginius, kurie negali konkuruoti. Tad mes e, iš tikrųjų neturėtume e, leisti e, teršalų, tiesiog ne, ne, neskatinant atsinaujinamų energijos šaltinių naudojimo. Uh, labai svarbu sukurti energijos vidaus rinką, visiškai integruotą rinką. Antai mano paties šalis Ispanija yra energetinio izoliavimo atvejis. Ir ta tokia kuriama sistema turėtų kartu apsaugoti pažeidžiamiausius gyventojus. Ir tik tokiu būdu, taip ir taip mes kartu turėtume spręsti energetinio skurdo klausimą. Labai ačiū. Pone Kastilo Vera. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už mm, parengtą e, pranešimo projektą. Aš irgi pritariu principui pirmiausia rinka. Kita vertus, nemažai galiu pritarti prieš mane kalbėjusiam kolegai ponui Blanko. Mums pirmiausia reikia tinkamų priemonių. Ne vien tik tai Iberijos pusėsalio e, valstybėms, bet ir kitoms valstybėms turiu galvoje priemonės, kurios užtikrintų tinklų sujungimą, e, kurios padėtų išvengti energijos tiekimo trikdžių ir palaikyti stabilias kainas. Taip, sutinku, kad norima reglamentuoti kainų, tačiau reikia užtikrinti pirmiausia mechanizmą, kuris palaikytų kainų stabilumą. Toliau pajėgumo mechanizmai. Čia reikėtų atsižvelgti įvairius išteklius, ypač tuose šalyse, kurios, kurių elektros tinklai nėra sujungti, prijungti mes turėtume kartu numatyti tinkamas paskatas saveikumui užtikrinti. Nes, sakykime, dvi valstybės, e, kurios e, galėtų būti sujungtos, tačiau taip nėra dėl to, kad e, jau, sakykime, šalti, energijos šaltiniai skirtingi, ar infrastruktūra skirtinga, tai e, jos gali ir neturėti paskatų užtikrinti e, tinklų saveikumą. Kai kalbam apie valdymą, kitus dalykus, tai mes turėtume vėlgi nepamiršti ekonominių paskatų, norėdami užtikrinti tinklų saveikumą įvairiais lygiais. Ačiū. Labai ačiū, ponė. Ponas Kohličiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Kariniui. Nes e, iš tikrųjų e, reikėtų steigti koordinavimo centrus. Mm Jo. Geroji praktika. Jeigu dabar norim ką nors keisti, neatsižvelgdami į gerosios praktikos atvejus, tai, tai pakirstų visą sistemą. Elektros energija turėtų būti prieinama visiems, bet e, tai tam reikia praktinių, politinių sprendimų, tokių pat kaip ir energetinio skurdo e, mažinimas ar pagaliau išnaikinimas. Ir iš ties tai pasakytina apie visus regionus, ar tai būtų regionai aplink Baltijos jūrą ar vidurio Europoje. Tai čia tikrai nereikia labai didelės galvos, kad, kad e, būtų galima e, sunkiai atlikti kokius nors apskaičiavimus. Uh, sakykime, iškilus dujų kriziai Balkanų pusėsalyje, tai pirmasis sprendimas buvo užtikrinti šildymą gyventojams, o po to tada jau viešies, užtikrinti viešųjų pastatų šildymą ir toliau tada prioritetinę tvarką. Tad e, prioritetus paprastai nustato vyriausybė bet tam reikia koordinavimo struktūros. Antai e, Čekijos Respublikoje mm, mums pavyko e, likviduoti tam tikras energijas e, bendrovės, aš pats dalyvau tame procese, bet kita vertus, čia reikėtų aiškiai skirti tarp tų dalykų. Toliau, pajėgumų mechanizmai ar pajėgumų rezervai. Jų reikia didelių Vokietijoje ir kitokių reikia kitoms valstybėms. Vienu ar kitu atveju vis dėlto pajėgumų mechanizmais e, e, reikėtų atremti, e, kai sutrinka energijos tiekimas. Tad galbūt pranešime tą mintį irgi reikėtų paminėti. Nes, sakykime, vėjo jėgainės gal neveiktų, jeigu nebūtų pakankamai vėjo ir panašiai, tai yra suprantama. Generalinio energijos direktorato direktorius Borhards. Labai ačiū, pirmininkė. Bendrą pastabą pasakysiu apie abu pranešimus. Visiškai sutinku su ponu Tomas, kai sakė, kad šie du pranešimai techninė prasme labai gerai parengti, bet ne vien tai. Visas tas pasirinktas abiejų pranešimų požiūris e, rodo, kad pranešimais pasisakoma už konkurencingesnę rinką, e, elektros energijos rinką, tokią rinką, kuri kartu būtų palankesnė uh, vartotojams. Tomis nuostatomis vadovavosi ir komisija, kai pateikė pasiūlymus. Be to, šie du pranešimai, jų projektai ir pakeitimų siūlymai, jais, aišku, pateikiama naujų minčių, finansavimo galimybių. Tai pasakytina apie pakeitimus susijusius su priekybo zonomis, bidding zones vadinas, vadinamosiomis. Tie geri pakeitimai nes čia atsižvelgiama į tas prekybos zonas, kurios turi ne vien techninę pusę, bet ir politinę dimenciją. Ir čia tikrai gerai tada, e, kai valstybės narės pirmiausia galėtų susitarti dėl tokių prekybos zonų įvairių dalykų. Jeigu nepavyktų susitarti, tai tada jau tą darytų komisija. Toliau, dėl pajėgumų kūrimo mechanizmų. Tai pritariu pačiam pranešėjui, kad e, dabar e, tais pakeitimais, kurie iki šiol pasiūlyti, iš tikrųjų komisijos pasiūlymas sustiprinamas. Tačiau ne visus pakeitimo pasiūlymus e, mes palankiai vertinam dėl regioninių operatyvinių centrų, kaip juos vadinam pranešėjas, mes vadinam koordinavimo centrais. E, tikrai pranešėjas, pranešėjas rado tinkamą pavadinimą, e, jis tuos centrus vadina koordinavimo centrais, komisija pasiūlyme minėjo operatyvinius centrus, bet e, tas terminas mūsų nebuvo tinkamiausias, nes ne visos regionės TSO dalyvauja, o Dabar jūs tą vadinot koordinavimo centrais. Ir mes manytume, kad tuo naujų koordinavimo centrų terminų mes geriau atspindim esamą tikrovę. Kita problema, kuri buvo paminėta per diskusiją, tai uždaviniai, darbai. Komisijos pasiūlyme e, tai apie tai kalbama, mūsų siūlomos linijos pranešėjas laikosi, dabar jau E, išbraukta iš pranešimo teksto rizikos pasiruošimo darbai. Ir e, galios priimti sprendimus. Tai čia mane kaip teisininką, teisininkui štai kas svarbu. E, reikėtų skirti normales rekomendacijas ir tokias rekomendacijas, kai valstybės narės gali jų nesilaikyti, nukrypti nuo jų. Ir todėl paraginčiau pranešėją dar pasvarstyti, sakykime, galbūt saugumo su, sistemos saugumo sumetimais atveju galbūt būtų galima e, skirti tokias dvi kategorijas reko, - rekomendacijos, kurios nebūtų teisiškai privalomos, ir sprendimus su galimybė nukrypti. Ir toliau dar e, dėl to, kas buvo pasakyta apie vadinamai dispatch, tai pritariu Blanko Lopes ir, ir kitiems. Manyčiau, komisija čia rado tinkamą pusiausvyrą. Vartot, pranešėjas gal per daug toli nueina. Ir čia pakartosiu tai, ką sakė ponas Tomas. Nes kol kas mes dar neturim iki galo išsirutuliojusios rinkos. Toliau pranešėjas dar mini e, kaupimą, saugojimą, sutinkam, tačiau klausimas toks. Kodėl DSO e, tuos e, kaupiamus, e, tai yra, yra vienas pavadinimas, o D, TSO kit, atveju kitas. Nes jūs tekste aiškiai minot, minit, kad ta nuosavybė yra ribota dėl tam tikrų rinkos ypatumų O dėsų yra kitaip ir tada jų tą, tą nuosavybę galima labai plačiai interpretuoti. Dar dėl antrojo pranešimo e, susijusio su direktyvos pasiūlymu. Tai tikrai sveikinam pranešėjo e, ryštą e, geriau saugoti vartotojus iki 2000 25 metų ir toliau, kad jis e, siūlot e, tikslinti, pateikti konkretesnį informaciją sąskaitose, faktūrose, tam mes galim tik pritarti. Dėl reglamentuojamų kainų. Tai čia norėčiau tiesiog e, patyrimu remdamasis įspėti. Nes kai komisijos mūsų generalinis sekretoriatas tengiasi įtikinti valstybės narės, kad šios atsisakytų nuo reglamentuotų kainų. Mes tą pradėjom nuo, su Rumunija, su Bulgarija. Tai pirmiausia, mes e, sukūrėm tinkamą vartotojų apsaugos sistemą, o po to tada jau pradėjom kalbėtis dėl sistemos li, kainų liberalizavimo, nes pirmiausia reikėtų matyti vadinamosius socialinius tarifus klausimas susijęs kartu su socialinės politikos priemonėmis. Tad tie socialiniai tarifai pereinamojų laikotarpių į liberalizavimą pasiteisina. Socialiniai tarifai turėtų būti pereinamo laikotarpio priemonė, e, kuri dera su socialinė politika, o po to galima leistis į liberalizavimą. Ponas Tomas sakė, kad reikia reglamentuoti ne kainas, bet jų tas maržas. Ta daro kai kurios valstybės narės. Bet tada klausimas, tai kaip tada investuotojams mes pateiktume tinkamą informaciją, sukurtume tinkamą signalą, nes labai svarbu, kad ir rinka siūstų tinkamą informaciją signalus investuotojams. Toliau. Kompensavimas. Ar jį reikėtų numatyti ar ne. Ir komisija galiausia pasirinko tokį kelią. Galbūt nenumatyti kompensavimo, bet e, nacionalinis reglamentuotojas gali numatyti kompensavimą, jeigu iškyla reikalas, o pranešėjas atsisako e, kompensavimo, nebent yra priežasčių jį numatyti. Bet mes pasirinkom nekompensavimą kaip principą, nes pasirinkus priešingą kelią, kaip kad daroma pranešime, tai bus kliūtis e, subjektams įžengti į rinką. Maničiau, tiek turėjau pasakyti, o apskritai tai daug įdomių minčių pateikta abiejose pranešimuose. Komisija pritarė bendrai pranešimų struktūrai, pasirinktam keliui. Ji pasirinko ne vien pranešėjas, bet iš to, ką išgirdau, tas pranešėjas, tai yra pranešimas atitinka, tai yra požiūris atitinka mūsų būtent nuostatas. Ačiū, direktoriau. Kristian Šmat, tote parengėte puikių pranešimą, kaip pabrėžė kolegos, bet jie taip pat siūlo nemažai pakeisti jūsų puikiuose pranešimuose. Visi e, sveikino ir džiaugiasi, kad e, E, pranešimai puikus, bet tuo pat metu siūlė keisti. Aš galėčiau sureaguoti, sakydamas, kad e, išsakyti puikus komentarai. Išklausęs kolegų, kai kurių kolegų siūlymų, e, kai ką keisti, matau, kad jie prieš, kai kurie siūlymai prieštarauja vienas kitam. Turime apsispręsti visos politinės frakcijos, ar mes norime e, E, eiti tą kryptimį, kurią komisija eina ir ją stiprinti. Tai yra sukurti elektros vidaus rinką, nes Europoje elektros rinkos nėra. Europa šiuo, šiame sektoriu yra labai susiskaldžiusi ir situacija yra labai nevienodas šalise. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra didelis potencialas atsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau ji net turi galimybės jos eksportuoti dėl to, kad nėra fizinių jungčių su Prancūzija. Prancūzijos sistema buvo sukurta ir išplėtota prieš 40 metų ir brandolinis matmuo joje yra labai svarbus ir sistema nėra tokia lanksti. Galbūt reiktų bandyti veikti nelankščiąją dalį ir užtikrinti daugiau lankstumo, nes Ispanijos saulė yra tikrai visiškai nebrangi ir jeigu galima, jei pavyks ją pradėti pardavinėti kažkam, tai bus finansiškai nenaudinga. Toliau, Vokietijos padėtis. Patinka tai mums ar ne, bet stinga aukštos įtampos linijų tarp šiaurės, kurioje gaminame energiją, ir pietų, kuri, nu, kur, kurie vartoja energiją. Tai susijęs su kai kurių bendrių pasipriešinimu, niekam nepatinka aukštos įtampos laidai einantis per jų teritoriją. Tačiau Europoje elektrą skirtingai nei dujas sunkiau saugoti ir ji ne visada teka ten, kur, kur mes norėtume ją nukreipti. Ji renkasi mažiausio pasipriešinimo kelią. E, Lenkija, Čekijos Respublika, paskui atgal į Austriją ir Pietų Vokietiją. Taip viskas vyksta. Tai faktas, bet žinoma, tai sukelia problemų šalims, kurios perdoda energiją. Vėlgi Lenkija yra dar kitoks atvejis, panašus į Prancūzijos. Joje yra didelė dalis nelankščios, produk, nelankščios produkcijos seg, segmentas yra didelis. Tik tai ne brandolinės, o ang, ang, iš anglimi kūrenamos. Kaip jau sakiau, reikia apsispręsti dėl krypties ir mes, parlamentas, turime tai padaryti. Per dieną to nepakeisime. Tai neįmanoma. Elektros rinkoje investicijos buvo daromos 20-30 metų, tačiau iš investuotams labai svarbu suvokti kryptį gebėjimų mechanizmai. Man nepatinka subsidijos nei brandoliniai, nei anglies energijai, lygiai taip pat kaip ir subsidijos atsinaujinantiems šaltiniams bandau intelektualiai viską labai tiksliai surašyti. Atsisakai to situacijos ir pereini prie rinkos, kurioje niekas nesubsidijuojama. Tačiau nėra pokyčio atgalinė data. Valstybės tiesiog turi ieškoti būdų, at, paprastai kalbant, kaip išpirkti kai ką. Nelaukti 20-30 metų, o padaryti tai šiandien. Vienoje valstybėje tai gali pasiteisinti, kitoje ne. Taigi, tai kryptis, kalbėsime apie visus kitus aspektus prioritetinio išsiuntimo. Ne visi sutinka, svarstykime. Dėl 55-ojo taip iškyla problemų tiems Europos regionams kurio, kuriuose daug žmonių dirba anglės kasybos sektoriuje. Tai faktas ir apie tai reikia mąstyti. Taip pat energinis skurdas yra du požiūriai, kur, kuriuos galima rinktis. Vienas - subsidijuoti kainas, numušti jas, o kitas požiūris - subsidijuoti žmonės. Man atrodo, kad vis, visada reikia vengti rinkos iškraipimo. Uh, kainų subsidijavimo, tiesiog daugiau pinigų duoti žmonėms, kuriems sunkiau apmokėti sąskaitas. Ir kiek įmanoma mažiau kraipyti, iškraipyti situaciją. Ir aišku, lauk, laukiu galimybės dirbti su jumis, viskas užtruks, na, bet manau, kad mes tikrai pasieksime e, rezultatą, kurio siekiame. Kristianš, ačiū Jums už Jūsų darbą ir visiems kitiems taip pat išsikeltas tikrai geras e, tikslas egzistuoja, žaliavinės naftos pasaulinė rinka, e, egzistuoja pasaulinė dujų rinka ir turime sukurti europinę e, elektros rinką. Pakeitimus reikia įteikti iki rugsėjo 15-osios. O po pietų mūsų posėdis persikelia į Jan 6Q2 salę, o ne čia. Ačiū visiems. Baigėme laiku, kuomet e, prasideda vertėjų pertrauka. Ačiū. So,